Dabar e, pereiname prie pono Gigol pranešimo Europos finansų priežiūros institucijų sistemos peržiūra. Suteiksiu žodį pranešėjui. Mikrofonas. Pirmiausia, norėčiau Labą dieną, e, ponia komisijos nariai, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems prie šio pranešimo parengimo todėl kad prieš tris metus, tiesa, kitoje sudėtyje mes kalbėjome apie tai, jog reikėtų sukurti Europos finansų priežiūros instituciją. Tuomet tai buvo labai ilgas procesas. 26 trialogai buvo surinkti su taryba, kalbėjome apie tai, kaip turėtų atrodyti Europos finansų priežiūros institucija po krizės, siekiant, kad ji išties galėtų užtikrinti efektyvę finansų priežiūrą. Dabar po ilgų dėrybų ši institucija veikia. Po trijų metų galima e, apibendrinti rezultatus. Yra parengti trys tyrimai, rekomendacijos bankams, draudimo įmonėms ir rinkoms. Taip pat e, dabar sustiprinta e, makroekonominė priežiūra ir mes remiamės komisijos pateikt tomis išvadomis. Institucijos dirbo gerai, jos pateisino savo įgaliojimus, ypač teisės aktų leidybos rytyje, tačiau e, kitais klausimais e, priežiūros institucijos kai kuriais atvejais negalėjo dirbti, ypač sprendžiant tokius klausimus, kaip, kaip elgtis tuo met, kaip valstybės narės nesilaiko um, ES teisės aktų. Um, šios trys priežiūros institucijos nustatė keletą e, Europos teisės pažeidimų atvejų. Taip pat iškilo klausimas, e, kaip vertinti tarpininkavimo funkcijas, ypač tais atvejais, kai nebuvo pasinaudota privalomo tarpininkavimo paslaugomis, e, Tuo tarpu mes planavome, jog priežiūros institucijos ir draudimo įstaigos turėtų bendradarbiauti remdamosios privalomo tarpininkavimo principais. Taigi neįvyko tai, ko mes tikėjomės. Kalbant apie makro lygio rizikos ribojimo priežiūros mechanizmą, mes pastebėjome, kad pati įstaiga ES priežiūros institucija yra daug mažesnė nei jos bičiulė JAV ir ji galbūt negebėjo taip įveikti krizės, kaip mes tikėjomės. Pranešime mes parengėme tam tikras rekomendacijas. Pirmiausia, jos susijusios su siekiu kad Europos finansų priežiūros institucijos turėtų būti nepriklausomas nuo nacionalinių priežiūros institucijų. Siekiame, kad jos galėtų priimti savo e, sprendimus nepriklausomai, tačiau dabar e, institucijų nariai dirba nacionalinėse stebėtojų tarybose. Ir dabar, pavyzdžiui, jei prasideda e, procesas, e, kuriuo siekiama nustatyti, jog valstybė narė pažeidė ES teisės aktus, pirmiausia, reikia konsultuotis su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Todėl mes e, siūlome, jog prieiga prie duomenų turėtų būti supaprastinta, siekiant, kad visos Europos priežiūros institucijos turėtų vienodą prieigą prie duomenų. Taip pat siekiame, kad būtų sumažintos administracinės išlaidos. Taip pat norime, kad pagerėtų e, priežiūros institucijų finansavimas. E, komisija galėtų perimti mūsų rekomendacijas arba galbūt galėtų paaiškinti, kodėl į komisijos nuomonę mūsų rekomendacijos nėra tinkamos. Mes susis, susidomėjimu laukiame mūsų rekomendacijų vertinimo. Turiu pasakyti, kad frakcijos bendradarbiavo rengdamos šį pasiūlymą ir ponia komisijos nary, jos džiaugtųsi, jei jūsų atsakymę atsispindėtų jų lūkesčiai. Ačiū dabar Pone Lulink. Э, Noriu pasakyti, kad aš kaip pranešėja matau ne tik skyl, skylės Sūryje, kalbu apie Europos institucijų e, darbą. Tai per pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis dėl šios sava iniciatyva rengiamo pranešimo aš iškėliau klausimą, ar jis iš viso reikalingas, ypač ašvilginti tai, kad Europos komisija sausio mėnesį e, turės pristatyti savo pranešimą dėl visų trijų priežiūros institucijų e, sukurtų 2010 darbą. Da, taip pat reiktų ne, nepamiršti, kad Europos pri, priežiūros institucijų e, užduotis e, nuolatos derinamos ir tikslinamos ECB e užduočių kontekste. Todėl nemanau, kad reikėtų e, teikti šį tekstą, šį pasiūlymą, tai veikiau konsultacijų procesas ir iš tikrųjų e, E, jis yra labai ilgas, konstatuojimo dalis ilga, daugybė rekomendacijų jame yra, jį sunku skaityti ir sunku suvokti, nežiūrinti taip, ponė pirmininkė, norėčiau kalbėdama apie esmę pasakyti, kad politinės frak, politinėms frakcijos svarstant šį pranešimą didelių nesutarimų neiškilo, bet e, vėl norėčiau akcentuoti, kad savo pavydalu tas pranešimas parlamentui nėra naudingas. Ačiū ponė Lulink, dabar žodis ponui Sančias prisėdo. Pirminkė. Dar 2010 metais pradėjome šį finansinių reformų procesą ir pirmą kartą vyksta peržiūra. Taigi norėčiau padėkoti ponui Gigold už visą sunkų darbą ir norėčiau padėkoti kitiems pranešėjams, šešėlėmis pranešėjams už jų indėlį. Čia atsispindi pirmoji Teisingumo teismo nutartis e, šiuo klausimu ir visų pirma turime siekti, e, kad sistema būtų skaidri ir veiksminga, taip pat turėtume skatinti, kad būtų efektyviau automatiškai keičiamas informacija, nebūtų dubliavimuose, kad būtų e, didesnis finansinis nepriklausomumas, kad būtų atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų interesus. Kita vertus Kalbama apie finansų įstaigų nepriklausomumą. Turime tobulinti priemonės susijusias su teisėkuros kontrolę ir turime atitinkamai peržiūrėti nuostatas ES, kad užtikrintume, kad įvairių valstybių narių sistemos atitiktų bendrą priežiūros mechanizmą, kad būtų užtikrinama, kad Europos e, sisteminės rizikos valdybos sprendimai atitiktų Europos semestro tikslus. Ačiū. Ar sutiktumėte atsakyti į klausimą, kurį nori pateikti ponas Dartvon? Taip, prašom. Uh, uh, Pone Sančias Prisėdo, ačiū, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Savo pastabose minėjote, automatinį pasikeitimą informaciją ir skaidrumą. Taigi, jūsų nuomonė, ar tas automatinis keitimasis informacija ir skaidrumas turėtų apriepti Luksemburgo vaidmenį kaip mokestinio rojaus, kurio paslaugomis naudojasi daugelis bendrovė Europos Sąjungoje? Dar papildomas klausimas. Ar yra teisėta, kad ponas Sonter e, iškelia e, save aukščiau e, nei komisijos pirmininkas, kaip pats yra mokesnio rojaus prezidentas? Yo creo que son los partidos políticos y los ciudadanos los que tienen que. Manau, kad politinės partijos ir piliečiai turėtų spręsti dėl to, koks turėtų būti demokratinių procesų pagrindas. Žinoma, visiškai remiu tai, kad um, Europos priežiūros sistemos nariai galėtų keistis informaciją automatiškai. Manau, kad uh, tai yra būtina, tuo yra mažinamos išlaidos ir užtikrinamas didesnis visos sistemos veiksmingumas. Ačiū dabar ponas Kelly. Ačiū pirminkė. Be jokių abejonių ši tema yra labai svarbi. Ir e, pona Gigold e, tikrai reikėtų pasveikinti nuveikus tokį sunkų darbą. Pone Lulink, jai dabar yra 85 metai ir tai yra jos paskutinė viešoji e, sesija, kurioje ji dalyvauja. Norėčiau tai paminėti. Ačiū Dievui, dabar mums pavyksta truputį atsigauti Irijoje, bet e, reglamentai buvo netinkamai taikomi dėl priežiūros e, stygiaus. Es e, taisyklės, es masto priežiūra yra būtina. Norima užtikrinti skaidrumą ir tai turime padaryti. Ir antra, nesvarbu, kas valdytų situaciją, vis tiek bus kažkas dar viršesnis, kuris e, turės atlikti vertinimą. Taigi turime užtikrinti lygybę, nuoseklumą, turime užtikrinti darbo vietas. Ačiū. Dėkoju. Dabar e, baigiame šią diskusiją ir dar turėčiau suteikti žodį komisijos nariui Borg. Ačiū, pane pirmininkė. Garbus nariai, komisijos vardu noriu padėkoti pranešėjui ponui Svenui Gieguldai ir ekonomikos ir pinigų politikos komitetui, kurie parengė šį pranešimą e, dėl Europos finansų priežiūros institucijų sistemos dokumento peržiūros. Europos finansų priežiūros institucijų sistema turi pagerinti vidaus rinkos finansų priežiūros institucijų veiklą. Yra stengiamasi um, pa, tobulinti dabar egzistuojančius finansų priežiūros institucijų teisės aktus, atsižvelgiant į krizę ir esamos išteklius. Pranešime patvirtinama, kad e, institucijos atitiko joms keliamus įpareigojimus. Tiesa, yra pateikiama rekomendacijų, ypač susijusių su e, valdymu Čia e, siekiama labiau tinkamiau apginti ES vertybės. Mes palankiai vertiname e, pranešime išsakytas rekomendacijas. Mes, remdamiesi savo e, žiniomis, pritarėme, jog šios institucijos yra labai svarbios įgyvendinant tas reformas, kurios buvo pradėtos nuo krizės pradžios. Jos sukūrė veikiančias institucijas, dirbančias pagal įgaliojimus ir todėl šis vaidmuo vaidmuo ir toliau turi būti išlaikytas ir stiprinamas. Mes pripažįstame, jog bankų sąjungos sukūrimas pagerins Europos mm, sisteminės rizikos valdybos funkcijas. Galbūt šios valdybos funkcija galėtų būti dar svarbesnė nei šiandien siekiant užtikrinti vienodą ES teisės aktų taikymą visoje ES, visoje bendroje rinkoje. Tuo tarpu bendras priežiūros mechanizmas tik dar labiau pabrėžia šį vaidmenį. Europos sisteminės e, rizikos valdymo valdyba, e, valdybos funkcija yra labai svarbi, e, vertinant geografinius aspektus ir prižiūrimus sektorius. Bankų sąjunga ir priežiūros institucijų sistema ir toliau bus atidžiai stebima. Mes palankiai vertiname pranešime išsakomas mintis, tokias kaip. Pavyzdžiui, mes pritarėme, jog reikia ir toliau ieškoti galimybių, kad priežiūros sistema labiau atitiktų ES lūkesčius. Manome, jog reikėtų pakoreguoti e, sustarimo sudarimą, siekiant užtikrinti, kad institucijos e, sugebėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus e, ir užtikrinti biudžeto pusiausvyrą tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu. Taip pat mes manome, jog Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų turėti tinkamų išteklių savo veiklai veikti. Europos komisija rengiasi tinkamai atsižvelgti į šias reformacijas ir pateikti savo pasiūlymą. Ačiū komisijos nary. E, debatai baigiami, rytoj balsuosime 12 val. dienos. O dabar perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra ponios Intvelt pranešimas visuomenės teisė susipažinti su dokumentais. Suteiksiu žodį pranešėjai. Keturios minutės. Yes, you, Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi tuo, kad turime galimybę trumpai pasikeisti nuomonėmis dėl skaidrumo. Ir savo pasisakymą.